Uh, Kitas darbo tarkės klausimas yra klausimų komisijai valanda. Pirmąjį klausimą uždavė kolegė Makinis. E, prašom, ponia Andra, jums žodis atsakyti. Uh, Pane pirmininkė, dėl uh, saugomų kilmės E, vietų, taip pat saugoma geografinių indikacijų ir kitų. E, kai šie dalykai buvo įsteigti, e, Tokia panaši sistema jau uh, gyvavo kai kuriuose valstybėse narėse ir kai kurie iš šių vardų buvo užregistruoti nacionaliniu mastu. Tai ir paaiškina tą vardų įvairovę. Tačiau mes stebime, kad daugelį valstybių narių didėja sudomėjimas šią sistemą. Procedūra, užregistruoti tam tikram oficialiam pavadinimui trunka keletą metų, kadangi pareiškėjų grupė turi pateikti specifikacijas ir turi pirmiausiai gauti patvirtinimus nacionaliniu mastu, o tik po to jau jos tvirtina komisija. Bendras dokumentas geografinėms indikacijoms arba pačioms specifikacijoms, e, taip pat tradiciniams patiekalams yra e, skelbiami ES oficialiame leidinyje tam, kad būtų galima pareikšti tam tikrus procesus. E, Ginčiams ir e, protestams skiriamas šešimės laikotarpis ir jeigu e, tuo metu prieštaravimą negauname, tai tada toks vardas registruojamas. Jeigu pasirodo kokių nors prieštaravimų, tada šeši mėnesiai skiriami šalims susitarti. Jeigu susitart nepavyksta, tai tada nuolatinis komitetas balsuoja. Visą tai ir nustato tą ilgą laikotarpį, kur reikia užregistruoti tam tikram pavadinimui. Kita vertus, kada pavadinimas yra užregistruotas, jis užtikrina stiprią apsaugą ir be kita ko leidžia taip pat naudoti tinkamą logotipą. Na, apie komisiją turėtų paspartinti registravimo procedūras pasiūlymai. Šią linkmę buvo pateikti kokybės paketo kontekste. E, buvo raginama, kad e, komisija turėtų sumažinti savo paraškų mm, nagrinėjimo laikotarpį. Ir kita vertus reikėtų pasakyti, kad įvairiose valstybėse sistemos veikia nevienodai. Komisija turi tam tikrų lėšų kokybiškų produktų e, patikimų vartotojams ir e, imasi priemonių, jog vartotojai būtų gerai informuoti. Pana Hinso papildomas klausimas. Ačiū, noriu padėkoti komisijų užsakymą. Iš tikrųjų, aš manau, kad maisto produktų ženklinimas yra geras, pozityvus dalykas, tačiau e, komisaras paminėjo, komisijos atstovas paminėjo keletą e, problemų, kad esame skirtingų standartų. Kita vertus, nuo paraškos pateikimo iki realaus pritaikymo e, procesas trunka labai ilgai. Iš tikrųjų, tai yra puikus pavyzdys, uh, E, kaip veikia europinė biurokratija. Pavyzdžiui, mano šalyje pavyzdys rodo, kad e, kai kuriam produktam reikia beveik penkių metų nuo tada, kai pateikiamas prašymas, e, iki tada, kada produktas užregistruojamas. E, kita vertus, maisto krizė Vokietijoje dabar labai aiškiai parodė, kad reikia griežtesnės kontrolės, griežtesnių priemonių, reikėtų operatyviai reaguoti. Kągi, ačiū. Ar galiu suteikti žodį ponė Matera, kuri irgi turi papildomą klausimą? Dėkoju. Na taip, pritariu dėl maisto kokybės išsakytiems dalykams. Italija patyrė ekonominių nuostolių, kurie siekia 20 milijonų eurų dėl tos E. e. coli bakterijos. 4,2 milijonai eurų siekia nuostoliai dėl to, kad sustojo importas, eksportas produktų į Rusiją. Ir dabar Kai dėl vaisių ir dažovių eksporto, sakyčiau, parklubdytas yra šitas sektorius. Ką ketina daryti Europos komisija gindama vaisių ir daržovių sektorių, tu, kaip turėtų būti padedama įmonėms, kaip turėtų būti užkirstas kelias nepatikimos informacijos skleidimui dėl šios bakterijos. Ir galiausiai e, turime, turėtume nie, kad tokia informacija diskredituoja visą produkciją, o mūsų kokybė yra labai svarbu. Ponas Andor atsakymas like to... Pirmininkė, ką norėčiau atsakyti pirmojo klausimu. Komisija žino, jog būtina paspartinti mm, teisinės procedūras. E, Tiesąkant, kokybės paketo kontekste buvo pateikti atitinkami pasiūlymai. Toks būtų mano pirmas sakymas. Dabar mm, komisijos pasiūlymuose taip pat numatyta sutrumpinti e, paraškų nagrinėjimo laiką iki šešių mėnesių. Ir taip pat e, protestavimo laikotarpis bus trumpinas iki dviejų mėnesių. Jeigu Europos parlamentas ir taryba palaikys komisijos pasiūlymus, tai beveik metai, tai yra dešimt mėnesių bus sutaupyta e, daugumos praškų nagrinėjime. Na, o dėl antro klausimo. Vakar kaip tik tai buvo surinkusi sveikatos e, reikalų taryba, kuri e, nagrinės naujausias procesus, naujasias tendencijas. Taip pat šiandieną buvo sušaukta neįlinė Žemės ūkio taryba ir kol kas negaliu Jums pateikti jokių išsamesnių detalių šio klausimo, bet tikiuosi, kad netrukus informacija bus prieinama. Pane Harkins, ar Jūsų klausimas taip pat susijęs su šia tema? Aš kalbėsiu trumpai taip. E, mano klausimas susijęs su to faktu, kad gamintojai daugelį šalių taip pat nelabai žino apie šią schemą. Kai kurias šalise iš tikrųjų tos informacijos labai trūksta. Ar komisija numato kokiu nors priemonių e, padidinti ne tik tai vartotojų informatumą, bet pirmiausiai gamintojams informuoti apie šitų maisto kokybės sistemų galimybę. Komisijos atstovai. Na, iš tikrųjų, reikėtų konstatuoti, kad e, įvairiose valstybėse narėse žinių lygis e, labai nevienodas, priklauso taip pat ir nuo jau užregistruotų produktų. Be abejo, Europos e, fonduose esame tam tikrų lėšų, e, štai praeitais metais beveik 11 milijonų eurų buvo skirta įvairių produktų reklamavimui, pristatymui laikotarpį 2006-2010 metų. Taip pat numatoma šiai vasarai žalioji knyga ir tai atvers naujų galimybių aptarti šios politikos tikslus ir galbūt išanalizuoti lūkesčius, kurie susiję su produktų kokybės propagavimu ir informacijos platinimu šiame kontekste. Ačiū. Ačiū. Kitas klausimas bus pana Higgins klausimas dėl jaunimo nedarbo ir vėlgi ponas Andor yra pasirengęs atsakyti, prašom, kai tik norėsite. Pirminkė, gerbėmi parlamentarai, aukštas nedarbo lygis e, tarp jaunimo yra vienas iš komisijos prioritetų ir vienas iš didžiausių mano asmenių rūpešių. Darbų stoka iš tikrųjų gali privesti prie to, kad jaunimas nesbėgti iš Europos jau dabar daug jaunų žmonių, kurie mm, ryštasi išvykti, ieškoti darbo į užsienį, pasirenka kitas valstybės narės. Taigi, pirmiausia, stebime masinį darbininkų ir darbuotojų judėjimą. E, tai na, bet atveria galimybių jaunimui tose valstybėse, kur e, nedarbo lygis apie jaunimą yra labai aukštas. Kita vertus, be abejo, reikia stebėti šios procesus. E, jaunimo judumo skatinimas Europos Sąjungoje yra vienas iš, vienas iš pagrindinių in, Europos iniciatyvų, būtent jaunim, judusis jaunimas e, tikslas. E, be kita ko, šitai padės spręsti ir jaunimo užimtumo problemas. E, E, jaunimo judumas bus skatinamas per, pavyzdžiui, vieną iš jaunimo mobilumo arba judumo e, schemą, e, kam pritarė taryba ir šie rūmai šios iniciatyvos tikslas yra padėti jaunimui surasti darbo, europinėje darbo rinkoje ir, pirmiausia, palengventi jaunų mobilių Europos darbuotojų samdymo procedūras. Na ir ir numatyta finansuoti maždaug tūkstančio eurų išmokomis, e, kokių poros tūkstančių jaunų specialistų persikėlimą ir darbo paaiškas ir panašiai. E, komisija be abejo taip pat siekia kitų priemonių, jog e, jaunimas, kuris baigė savo užsimokslimą per keturis mėnesius surastų darbą arba gautų profesinį mokymą. Be abejo, reikia pažymėti teisingas, e, teisingas pastebėjimus, kad kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Niderlanduose jaunimo nedarbo lygis yra gana žemas. Ir um, tai atspindi, jog e, sėkmingai pasiteisina ta tų valstybių narių politika skirta integruoti jaunimui ir pritaikyti jų profesinį mokymą rinkos poreikiams. Be abejo, kai mes kalbame apie profesinio mokymo tolesnė strategija laikotarpiu nuo 11 iki 2010 metų. Tai yra svarbus Europos laimėjimas. Labai svarbu, e, kad e, profesinis mokymas būtų prieinamesnis ir labiau susijęta su darbo rinkos poreikiais. Taip pat e, dar vienas elementas, kurį norėčiau įtraukti savo atsakymą, Tai yra, norėčiau pabrėžti e, kampanijos jaunimas darbe e, svarbą. E, ši iniciatyva prasidėjo Budapešte valdžio mėnesį ir jinai apima mažas vidinės įmonės ir darbo ieškančius jaunuolius. Jie siekiama jaunimui padėti įsidarbinti arba sukurti savo verslą, daryti savo verslą. Ir kai kampanija baigsis, 2012 e, metais mes pamėginsime apibendrinti jos rezultatus. E, Gerbimi parlamentarai, visos šios iniciatyvos bus tęsiamos ir bus įmamasi veiksmingų priemonių valstybėse narėse. Ačiū. So, Mr. Higgins, first, I... Kolegai Higginsui noriu pasakyti štai ką. Kolegai, kolegos Semka ir Tikau norėtų pateikti papildomus klausimus. Kolega Gutierės regis taip pat Pirmiausia, ponas Higgins, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, skaičiai bauginantis yra, nes labai didžiulis nedarbas yra Baltijos valstybės, Junimarijoje, Graikijoje. Ir jaunimas daugelį šalių nemato perspektyvų darbui. 76 procentai e, jaunimų yra pasiruošę emigruoti. E, aš nežinau, ar judumo skatinimas yra atsakymas į problemą. Galbūt. Maničiau, kad mums svarbiausia reikia susitelkti prie to fakto, kad Europa yra senstanti visuomenė. Mes turime jaunų žmonių, kurie yra išsimokslinę ir mes turime rasti būdų sulaikyti juos ES, leisti jiems įsidarbinti, įsidarbinti, kad jie neišvyktų iš ES. Vokietijoje, Austrijoje ir Niderlanduose nedarbas yra mažesnis negu 10 procentų tarp jaunų žmonių, bet tai yra tik 3 šalis, kitur jis yra didesnis. Mums reikia finansinės pagalbos tam, kad būtų galima tinkamai apmokinti žmonės ir kad būtų galima išlaikyti juos Europoje. Aš manau, kad neteisinga būtų, kad mūsų švietimo sistema aprūpintų e, kvalifikuotais darbuotojais Australijos ir kitų šalių darbo rinkas. Dėkui. Kolega Zemka. Pone komisarė, turiu šiek tiek skirtingą klausimą. Jūs kalbėjote apie daugelį veiksmų, kurių dėka nedarbas turėtų sumažėti, ypač tarp jaunimo. Tačiau jūs nieko nepaminėjote apie tai, kaip reikėtų, kokios yra galimybės nedarbą sumažinti. Valstybės narės galėtų abipusiškai patvirtinti kvalifikacijas jaunų žmonių, profesinės kvalifikacijas įgytas kitoje valstybėje narėje. Ar yra daroma kažkokia linkme, o netikau. Didelis nedarbo procentas tarp jaunų žmonių rodo, kad tų valstybių investicijos į švietimą jaunų žmonių yra prarandamos, nes tie jauni žmonės išvyksta iš ES ieškoti darbo kitur. Norėčiau paklausti jūsų, ponė komisarė Štaiko kadangi 16 procentų, o Portugalijoje net 40 procentų jaunų žmonių palieka mokyklos suolą, kiek sieks jaunų žmonių neba, nedarbas, pavyzdžiui, po 40 metų, ar daroma kas nors šitai problemai spręsti? Pone komisarė, prašom atsakyti. Pone pirmininkė, toks būtų mano atsakymas. Aš kalbėjau apie tas priemonės, kurios jau numatytos yra ES strategijoje 2020 Aš šiek tiek paminėjau valstybių narių tam tikrą įdėktą praktiką, paminėjau Europos komisijos įgyvenimas programas. Tiesa yra ta, kad šis klausimas e, komisijos požiūrio labiau horizontalus. Buvo pateikta ES iniciatyvų, kurios yra susijusios su konkrečiais pasiūlymais, pavyzdžiui, atsižvelgti specifinės šalių e, rekomendacijas. Pavyzdžiui, šalis nurodo, kad reikia reformuoti švietimo politiką, kad reikia pagerinti švietimo, švietimo sistemų kokybę daugelį valstybių narių tam, kad švietimo ir mokymo turinys būtų labiau susijęta su darbo rinkos poreikiais. Tai gali kokybiškai labai pagerinti jaunų žmonių įsidarbinimo galimybės daugelie valstybių narių. Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Ispanijoje, kur situacija sunkiausia, taip pat tuo būdu būtų galima problemą spręsti, nes būtent ten e, paskutiniu metu labiausiai vėlavo švietimo sistemos reformos. E, vieningos rinkos akte buvo numatytas tam tikras iniciatyvų skaičius, o būtent buvo skatinama jau pripažinti abipusių pagrindų diplomus ir įgytas profesinės kvalifikacijas – E, tuo būdu bus galima ES vidaus rinką padaryti skaidresnę ir suteikiančią daugiau galimybių negu praeitie. Norėčiau pabrėžti, kad daugelis veiksmų e, buvo paremti finansinėmis priemonėmis, buvo pasteltos Europos socialinio fondo lėšos, aš taip pat galėčiau paminėti mikrofinansavimo galimybės e, ir priemonė mikrofinansavimo yra numatytos specialios programos verslumo skatinimo programos, e, savo darbo vietos kūrimo programos ir visa tai yra atspindėta mūsų pateiktuose siūlymuose. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas mus parems šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju. Dabar periname prie aštuntojo klausimo. Ir tai yra Pono Papa Nikolau klausimas dėl Šengeno erdvės ir migracijos atsakys ponia Valstram. Uh, Ačiū, gerbiam parlamentarė. Klausimas, kurį iškėlė panas Papa Nikolau, e, susijęs taip pat ir su vėlesniais klausimais. E, įvairiais aspektais nagrinėjama Šengeno problema, migrantų krizė ir tas spaudimas, kurį patiria Šengeno erdvė. Taigi pirmiausiai atsakysiu Jums, ponia Papa Nikolau. Mes jau anksčiau aptarėme pono Koelio pranešimą ir būtinybę išsaugoti šiandieną kaip vieną iš didžiausių, gražiausių ES laimėjimų, nes judėjimo laisvė iš tikrųjų yra labai gražus Europos projekto simbolis. Maždaug 1,25 milijardai žmonių e, kerta vidinės ES sienas kaip turistai. Laisvas judėjimas taip pat e, labai prisideda prie vidaus rinkos suklestėjimo. Taigi šio laimėjimo išsaugojimas komisija yra absoliutus prioritetas tiek komisija, tiek man asmeniškai. Norėčiau dar kartą pabrėžti, komisijos požiūris yra stiprinti šiandieną erdvę. Tai yra gerinti vertinimo procesą, kaip mes jau esame pateikę savo pasiūlymus prieš kalėdas, taip pat padaryti aiškesnės taisyklės, pagelbėti e, tom valstybėm darim, kurios susiduria su įvairiais, e, su įvairiam problemom ir turi įvairių poreikių. E, Na ir galų gale parengti bendrijos reakciją, bendrijos reakcijos mechanizmą e, išskirtiniam situacijom, kada, pavyzdžiui, valstybėm narėm nebepavyksta sudaroti su išorės sienų e, kontrolę. E, komisija yra pasirengusi vadovas pirmiausiai prevencinių principų, tai reikėtų stiprinti stebėsinos mechanizmą, kuris yra skirtas stiprinti tarp savo pasitikėjimų, tarp valstybių narių į galimybę veiksmingai bei efektyviai taikyti tinkamas priemonės. E, E, ir toliau užtikrinti, kad e, gyvotų ta besienė erdvė. Be abejo, tam būtina ir tikrinti atinkamas vietas, atinkamus objektus, e, žiūrėti, kaip taikoma šiandieno teisės aktai valstybės narėse. Pasikeimas tarp valstybių narių E, galbūt taip pat sumažins e, valstybėm narėm pagundą vienašališkai gražinti sienų kontrolę arba stiprinti policijos patikrinimus e, prie vidaus sienų. Šengeno dvasia yra pasitikėjimo dvasia ir solidarumo dvasia. Labai svarbu, kad es pademonstruotų konkretų solidarumą tom valstybėm narėm, kurios labiausiai yra veikiamos migrantų srautų ir asmenų, kurie prašo tarptautinės apsaugos. Pavyzdžiui, galima būtų teikti pagalbą tose sienos fragmentuose, kurie patiria didžiausią spaudimą. Frontexas turi tam tikro įdirbę, neseniai e, buvo vykdomas, pavyzdžiui, jungtinės laivyno operacijos Hermis arba e, greito reagavimo operacijos tiesusumas sienomis Graikijoje. E, taip pat e, valstybės narės turi vienyti savo pastangas sienų stebėjimo e, srityje. Eurosur sienų stebėjimo sistema Europai e, progresyviai plėtojama ir komisija šiais metais taip pat planuoja naują teisėkuros iniciatyvą šioje srityje. Taip pat turime pademonstruoti solidarumą per finansinį solidarumą. Esama šiais metais jau tam tikros bendrosios programos kur atsižvelgiama į migrantų srautų valdymus ir mes turime finansinį mechanizmą, kuris leidžia uh, šių srautų, užtikrinti šių srautų pagenimą Europos mastu ir stiprinti solidarumą tarp valstybių narių. Be abejo, dabar vyksta platus konsultacijų procesas, e, esame tam tikrų biudžetinių sunkumų, tačiau galite pasitikėti manimi, patikėti mano žodžiu, kad ateityje mes vis tiek turėsime lėšų šiems reikmėms. Tos valstybės narės, kuris daugiausiai patiria migrantų spaudimą ir kurios yra prie ES išorinių sienų, turėtų gauti tinkamą finansinę kompensaciją už e, visą tą darbą, kurį jos nuveikė gindamas bendruosius šiandien erdvės interesus. E, naštos pasidalinimas turėtų leisti pagelbėti tom valstybėm narėm, kurios patiria didžiulį spaudimą asmenų įskančių tarptinio prieglopščio. Turi būti akivaizdu, kad uh, E, daugelis šių žingsnių priklausys pirmiausia nuo tarybos nuotaikų, nuo valstybių narių valios. Kol kas valstybės narės nepademonstravo e, jokio palaikymo tokiai metodai, skyrus vieną išimti bandomai projektą e, perkelti mm, iš Maltos asmenys, kuriam buvo steigta tarptautinė apsauga. Tam, kad būtų pasiekta pažanga šis rytyje. Aš prieš mėnesį uh, organizavau uh, konferenciją ir su pasitenkinimu galiu konstatuoti, kad uh, valstybės narės pasiūlė 300 tokių perkelimo vietų. Tai jau yra šiokia tokia demonstracija, būtent konkretus solidarumo pavyzdys ir aš noriu padėkoti valstybėm narėm, tikiuosi, kad ateityje jos taip pat geronoriškai prisidės. Taigi, atsiprašau, pirmininkai, kalbėjau ilgokai, tačiau paliesta ne vienas klausimas ir tai tikiuosi, kad ateityje atsakymai bus trumpesni. Labai ačiū. Pirmiausiai ponas Panikolau, po to ponas Lavie. Kirėja Pitropė, aš ευχαριστώ πολύ. Dėkuoju, ponė komisijos narė, už patiktus atsakymus. Turiu pasakyti, kad visiškai pritariu jums. Aš manau, kad visas parlamentas jums pritarė būtent uh, Tai mes galime teikti po diskusijos apie Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Šengeno erdvę. Tačiau jūs žinote, kokia padėtis yra taryboje šito klausimu. Taip, padėtis e, yra tokia, kad e, pasitikėjimas turi būti stiprinamas. Jūs taip pat e, pasakėte, kokia jūsų pozicija dėl naujojo mechanizmo. Ar tas mechanizmas gali sustiprinti pasitikėjimą. Bet kuriuo atveju Šengeno sutarties 23 straipsnis numato, jog e, tam tikram sąlygom, išimtėjim sąlygom esant, sienų kontrolė gali būti atnaujinta. Aš noriu jūsų paklausti, ką jūs apie tai manote. Dėkuoju. Papildomiams klausimams 30 sekundžių, ponė, ponas Slavija. Dėkuoju, ponė komisijos nary. Norėčiau paklausti dėl daugiamečio finansinio plano 2007 2014-2010 metų laikotarpiui. Kokių kitų veiksmų, išskyrus Frontexą, nes jau apie tai buvo kalbėta, numato imtis e, komisija, e, siekdama padėti valstybėms narėms, kurios susiduria su prieglopšio teikimo problemomis. Ir ką komisija numato daryti, užkirzdama kelią ekonominių migrantų srautui. Tad kokių finansinių priemonių e, yra numatoma imtis viduržėmio jūros kaiminystės politikos uh, srityje per ateinačius mėnesius ir metus sprendžiant šitas problemas. Ačiū, komisarė. Ačiū. Na, pasitikėjimo niekada negalime primesti, jį reikia užsidirbti. Ir be abejo, mes tengiamės kelti tą pasitikėjimą lygį tarp valstybių narių, gerindami šiandieno valdymą ir valdyseną. E, dabartinėje sistemoje galioja na, tarpusavio kontrolės mechanizmas, tačiau ateityje mes tikimės, kad europinės institucijos taip pat bus trauktos kur, ir, ir, ir, ir tai leis labai anksti pastebėti trūkumus e, šiandieno sistemoje ir suteikti savalaikę pagalbą valstybėm narėm, kurios susidarė sunkumais. Taip galbūt stiprinsime pasitikėjimą. Na, atsakant kitam gerbiamam parlamentarui, dabar vyksta dėrybos dėl naujos struktūros, taigi dabar tikrai nepateiksiu jums jokių skaičių. Uh, E, tačiau šiai dienai mes manome, kad reikėtų Frontex stiprinti tiek išteklius, tiek finansavimą, tiek jo nepriklausomybę. Taip pat e, suteikti galimybę prieiti ir pasinaudoti kitais fondais, e, sprendžiant migracijos klausimus, supaprasinant procedūras. E, E, įvairiais klausimais, kad sprendžiame įvairius klausimai, tiek pasienio apsaugos klausimai, tiek e, prieglopščios teikimo klausimai, tiek migrantų perkelimo klausimai ir panašiai. Be abejo, mes kalbame taip pat apie migrantų, kuriems reikalinga tarptinė apsauga grupė, dabar kaip tik tai e, taryba vyksta dėrybos dėl perkelimo programos ir komisija čia taip pat ieško galimybių, kaip finansuoti dalį šios veiklos. Be to, kalbant apie betarpišką kaiminystę e, viduržėmės regione, kalbant apie mobilumo partnerystę arba įdumo partnerystę, mes irgi analizuojame įvairiausius aspektus susijusius su migracija, tarpinio priklopščio suteikimu ir panašiai. Be abejo, reikia tam tikros politinės valios, reikia tam tikrų išteklių ir aš bent jau iš savo pusės padarysiu viską, kas įmanoma, kad tie ištekliai būtų surasti. Ačiū, periname prie devinto klausimo, kurį e, pateikė Tomas Posel, visų žymas Kosovai. Komisarė žodis Jums. Pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, komisija šiuo metu nuolatos stebi visus žingsnius, kuriuos daro Kosovo valdžia, siekdama e, pradėti dialogą dėl visų liberalizavimo. E, e, galime konstatuoti, kad liko du neįspręsti klausimai prieš tokiam dialogui prasidant. Pirmiausia, tai yra redmisijos sustarimas ir e, tam tikrų europinių standartų išlaikymas. Dėl admisijos e, sutarimai su tarp Kosovo ir valstybių narių turi vykti savaiga. Atitinkamai buvo atliktas poras vertinimų dėl integracijos. E, vertinimo ir konstatuota, kad Kosovas padarė ženklę pažangą, tačiau dar e, yra dalykų, kuriuos reikia padaryti. Taigi mes bendravome su Kosovo valdžia, e, mėginame pagelbėti jiems atlikti tos paskutiniosius darbus. Be abejo, reikia taip pat tam tikros pažangos savilybių lygmenyje. Mes gauname pastovi atnaujinama informacija iš Kosovo, sutinkame su atsakingais ministrais ir kai visi šie elementai bus sutvarkyti, Tada vėl siūsime kitą misiją ir e, žiūrėsime, kokių tolesnių žingsnių reikia tam, kad būtų galima pradėti dialogą dėl visų liberalizavimo. Taigi, e, kol kas dar nepriemė šio taško, tačiau Kosovas daro pažangą ir mes labai artimai bedarbiavame su jų valdžios institucijomis, palaikydami jų pastangas. Ačiū. Žodis, ponai pasiltų. Pone komisarė. Pone. Pone komisarė, pirmiausia, dėkui už atsakymus. Ar manote, kad būtų įmanoma misijai dar šiemet nuvykti į Kosovą? Ar įmanoma būtų numatyti datą? Kosovas yra ta nedidelė šalis, kurią mes besališkai remiame ir ta šalis turėtų turėti galimybę jauniems žmonėms parodyti, kas yra Europa. Aš manau, kad jūs pritarėte sienų atverimui su šia šalimi, ar jums tai atrodo realistiškas žingsnis, ar ta misija galėtų nuvykti į vietą pirmininkaujant Lenkijai, pavyzdžiui, Europos Sąjungai. Dėkui. Aš, ponia Poseltai, visiškai pritariu jūsų keliamiems tikslams. Kosovas yra nedidelė izoliuota salelė šiame regione. Ir mes manome, kad būtų vertinga panaikinti, kad ir po vieną palaipsniui tuos vizų barjerus. Uh, Kosovo e, administracija dirba šią linkmę, mes dirbame su jais. Aš manau, kad mes e, galime konstatuoti, kad jie atliko viską, ko mes prašėme. Dvišalis bendradarbiavimas vyksta, daug kas tebe lieka jų pusėje, jie dar turi daug ką nuveikti, tačiau mes su pasitikėjimu žvelgiame į ateitį. Dėkuoju. Ačiū. Dabar dešimtasis klausimas, kurį uždavė kolega Mitchell. Uh. Prašom, komisarė, kai tik galėsite atsakyti. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesiog susidėjau dokumentus tvarkingai, sako kalbėtoja. Kai dėl kovos, kovos nusikaltėliais, kurie naudojasi internetu, buvo atliktas tyrimas ir iš tikrųjų matoma, kad kriminalinė veikla E, kibernetinėje erdvėje vyksta, kad naudojama tai veiklai kibernetinė erdvė. Svarbu imtis prevencinių priemonių šiame kontekste. Buvo numatyti specifiniai tikslai, parengtos gairės, e, yra numatyta darbo tvarkė, mes turime taip pat tam tikrą strategiją susijusią su ES vidaus saugumu. E, kibernetiniai nusikaltimai yra laikomi vienu iš svarbiausių prioritetų Praeitais metais mes taip pat pateikėme du teisėkūros siūlymus, vieną kovą ir direktyvą. E, direktyvą pateikė dėl vaikų išnaudojimo e, komisija, taip pat buvo pateiktas direktyvos siūlymai dėl kibernetinių atakų. Tai irgi buvo tas dokumentas, dėl kurio dėrėjotės ir jūs, e, ir taryba, ir, ir dėl kurio vyko diskusijos. Manau, kad kibernetinėje dvieje e, susidariusi grėsmė rodo, kad laikas yra priimti teisėjų kūros aktus. Žinome, kad piktavaliai naudojasi internetinę erdvę savo tikslams siekti. Tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus kovojant su šia grėsme. E, svarbu, kad į šią veiklą tarptautiniai partneriai būtų įtraukti. Jungtinės valstijos ir ES yra sutarusios bendradarbiauti šioje kryptyje šioje srityje, įvyko ekspertų sustikimai ir kito e, aukščiausio lygio sustikimo metu lapkričio mėnesį pateiksime rezultatų dėl to, kas buvo diskutuota, dėl ko buvo sutarta. Atskirus valstybės narės taip pat dirba kovodamas su šia grėsme. E, technologijų pažanga yra labai sparti, atsiranda naujų verslo galimybių ir modelių. Ir e, tai yra, visa tai yra privalumai, tačiau kibernetiniai nusikaltimai vyksta ir svarbu tam užkirsti kelią. Tam svarbu pasitelkti tinkamas sistemas, naud, tinkamai dalinti žvalgybiniais duomenimis tarp kompetentingų struktūrų. Organizuoti nusikaltėliai informaciją keičiasi internetu. E, svarbu taikyti e, priemonės e, nusikaltėlio aptikimo internetinėje erdvėje ir jas derinti su kovos priemonėmis su nusikaltėliais, kurios yra taikomas ne interneto erdvėje. Valstybės narės ne visos pasirašė prieš dešimt metų pasiūlytą dokumentą, kuris ir būtų e, rimta pagalba šios rytyje. Tikimės, kad valstybės narės na bent šiemet prisijims tinkamus įsipareigojimus, kad būtų galima šiais nusikaltimais E, reikiamai kovoti. Ačiū, kolega Mitchell, papildomas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už komisarį už atsakymą. Suprantu, kad internete vyksta nusikaltama veikla, kad ten keičiamas informacija susijusi su prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, e, vyksta e, tarptautinė nelegali prekyba, kalbama apie plėšimus, vagystės ir panašiai. E, tam naudojamos tokios priemonės kaip Facebook, pavyzdžiui, ir kitos internetinės priemonės. Galbūt, pavyzdžiui, prieigos ir interneto teikėjai galėtų pateikti e, tam tikros informacijos, nes jie žino dažnai, kas yra jų klientai. E, bet nusikaltimų skaičiai kol kas tik auga. Norėčiau paklausti štai ko. Ar būtų galima imtis kažkokių konkrečių žingsnių koordinuojant kovos su nikalstamumu veiksmus? Dėkoju. Kolegė Tykau, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Interneto išpolių pasiekmes yra vis e, rimtesnės ir nuo jų nukenčia vis e, daugiau įvairių įmonių bei kitų subjektų. ES turi stiprinti savo strategiją kovos su e, internetiniu nusikaltimu srityje Europoje yra specializuotų agentūrų, tačiau nepaisant to norėčiau paklausti, kokie yra komisijos planai šioje srityje. Yes. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, įprastinis nusikalstamumas taip pat šiais laikais naudoja internetą, nes tai yra naudinga priemonė, tačiau esama naujų nusikaltimų, kurie e, būtent e, neišvengiamai ir su jos internetu, tokie kaip, pavyzdžiui, tapatybių pavogimas ar kai kurie kiti dalykai. Taigi reikėtų pasakyti, kad Europolas pastaruoju metu iš tikrųjų mm, ėmėsi gana rimtų priemonių, kovodamas su tokiams organizuotomis e, gaujomis. Pavyzdžiui, e, buvo samtos kelios gaujos, kurios e, užsėmė vaikų pornografiją, taip pat narkotikų kontrabandą ir panašiai. Reikėtų padėkoti Europolui šias priemonės. Na, iš savo pusės Europos institucijos be abejo e, siekia padėti šioms priemonėms, e, apibendriamą statistiką, analizuodamą statistiką, galbūt daugiau reikėtų įtraukti, bet privačias bendrovės, kurios padėtų rasti tam tikrų sprendimų. E, mes taip pat atliekame tam tikrą galimybių analizę dėl galimybės įkurti 2000, iki 2013 metų Europos kibernetinį centrą, kuris būtent koordinuotų tokią veiklą ir padėtų bendrabiauti e, su kitais tarptautinės kibernetinio nusikaltimo analizės centrais pasaulyje. Taigi, e, be abejo, mes dedame savo pastangų, kita vertus nacionalinės valdžios institucijos taip pat e, deda visas pastangas, kad kovotų su tais naujo tipo nusikaltimais. Ačiū toliau. 11.12 klausimai, kurios pateikė baronienė Latford ir Marija Lenikopa dėl šiandieno vertinimo ir galimų stabdymo mechanizmo bei šiandieno sutarimo taikymo. Vėlgi, žodis jums, komisarė. Ačiū. Vienu metu atsakysiu jau buvo klausimus, kadangi jie beveik identiški, ponė pirmininkė. Ir jie kalba, juose kalbama apie e, iššūkį išlaikyti šiandienų sistemą ir toliau e, plėtoti šiandienų sistemą atsižvelgiant į migrantų krizę. Taip pat šiek tiek susijęs su pono Papanikolau klausimu. E, tačiau ir šiame kontekste kai kurie elementai yra svarbus. Taigi, ponė Latsvart E, sakė nuogastavimu, kad e, šiandieno vertinimo bei e, šaldymo taisyklės yra grėmėsdiškos, lėtos ir panašiai. Ir kad reikėtų galbūt perkelti tam tikrą atsakomybę europinę mechanizmam. E, na, visų pirma, noriu aiškiai pasakyti, kad šiandieno taisyklių pažeidinėjimas yra netoleruotinas, tačiau vienas elementas negali eliminuoti kito. Taigi mes stengiamės e, paraleliai spręsti problemas, mes saugome, kad būtų laikomas ES teisės ir kad visi vienodai jos laikytųsi. Darbo pagrindas be abejo turi būti dabartiniai galiojantis teisės aktai ir reikia pastebėti, kad e, dabartiniai teisės aktai daugumą situacijų yra tinkami ir pataikomi. Be abejo, galbūt esama tam tikro skirtingo interpretavimo. Tais atvejais valstybės, na, komisija konsultuoja su atitinkamom valstybėm narėm ir um, išaiškina taisyklės. Tai daroma rekomendacijų ir gairių pavydalu. Labai svarbu, kad būtų teisingai taikoma Europinė teisė ir čia komisija yra pasirengusi pritaikyti visas turimas priemonės, įskaitant ir pažydimo procedūras, jeigu to tenka imtis. Kita vertus, mes be abejo abejo imsimės tolesnių pasangų e, prevenciniam priemonėms stiprinti, kad būtų išvengta šito pažydimo mechanizmų. Taigi dabar vyksta trišalės darybos tarp e, komisijos parlamento ir tarybos e, dėl to, kaip galima būtų sukurti veiksmingesnį šiandieną vertinimo sistemą ir dabar mes kaip tik tai galvojame, reikėtų vertinimo mechanizmą papildyti tam, kad būtų stiprintas tarpusio pasitikėjimas ir kad taisyklės būtų taikomos nusekliai ir vienodai. Kai dėl Danų vyriausybės planų įvesti kontrolę Danijos, prie Danijos sienų. Jūs turbūt žinote, kad e, komisijos e, pirmininkas iš karto kreipėsi į Danų premjerą ir e, pas, ir, e, e, ir ten buvo iš tikrųjų suabejota, ar Danija įvesame tokią kontrolę nepažeis Danijos prisimtų tarptinių įsipareigojimų. Danija taip turi galimybę reguliariai tikrinti asmenis ir e, prekių srautus, tačiau toliau buvo raginama, kad Danija sulaikytų nuo vienšališkų priemonių. Ir mes dabar laukiame Danijos atsakymą ir žiūrėsim, kokiu tolesnių veiksmų reikės imtis. Taip pat, atsakant, ponė Kopa, mm, e, komisija norėtų pabrėžti, kad e, principas E, dėl e, gražinimo asmenų, kurie aptikti nelegaliai e, vienoje ar kitoje seminarė, turėtų būti siejami su Dublino reglamento taisyklėmis, kitaip sakant, pagal Dublino reglamentą valstybė narė privalo nagrinėti prašymą dėl prieglopščio vienos iš valstybių narių prašymą, bet ne nelegalių migrantų atveju. Taigi šie principai nebus e, pažįsti. Valstybės narės, kurios daugiausiai atsakingos už e, migrantų patekimą į ES teritoriją, e, yra atsakingos už prieglopščio prašymą nagrinėjimą ir panašiai. Europos parlamentas pritarė tokie politikai. Taip pat perėtais metais, lapkričio mėnesį, dar vienas lybė balsavimas patvirtino šitą poziciją. Ačiū. Dabar žodis baronienė Latford. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarį. Man labai malonu išgirsti, kad jūs dar kartą akcentuojate, jog e, dėsite pastangas išlaikyti šiandieną zoną. Ir žinau, kad jūs kalbate sąžininkai, tačiau aš nuogastauju, kad nepaisant e, jūsų patikinimų e, susidarė įspūdis, pavyzdžiui, kad ir praeitą savaitę Financial Times atspausino vieną straipsnį, e, kuriame teigiama, kad šiandienas ir eurozona byra. Taigi, E, žmonėms kartais kyla tam tikro nerimo, kad e, komisija labai atsipalaidavusi žiūri į tas pastangas gražinti naujas sienos kontrolės ir kad e, komisija nepasinaudoja savo institucijomis teisėmis praktikoje dėl galimybės pradėti pažinimą procedūras negirdėjau, kad būtų imtasi kokių nors priemonių Paryžiaus Romos atžvilgių, dabar vėlgi Kopenhaga dar tam tikrus žingsnius ir jokių priemonių mes nematome. Dėkuoju. Dėkuoju už atsakymus ir už tai, kad padarėte nuorodą į mūsų klausimą dėl imigrantų pasiskirstimo priklausomai nuo tam tikrų kriterijų. Kai kurios valstybės, kaip Graikija, pavyzdžiui, esančios prie išorinių ES sienų valstybės, e, kurios, e, į kurias atvyksta 80 Europą atvykstančių e, imigrantų, tai toms valstybės aiškiai rodo, jog Dublinas 2 jau pasiekė savo rybą ir nebeįmanoma dabar mums gyventi su tuo reglamentu ir jisai turi būti būtinai peržiūrėtas atsižvelgiant į susidariusią padėtį. Ponas Papanikoliau, 30 sekundžių. Pone komisijos narė, jūs e, pabrėžėte solidarumo aspektą ir naštos vienodą pasiskirstimą ir sakėte, kad imsitės priemonių e, imigrantų iš trečiųjų valstybių apgyvendimo srityje. O kalbant apie Dublina 2, papildant tai, ką sakė ponė Kopa, Prancūzija sustabdė gražinimą į e, Graikiją, mūsų nuteisė Teisingumo teismas Dublino 2 kontekste, tačiau kas dar turi įvykti, kad visi pamatytų, jog būtina peržiūrėti šį reglamentą. Parlamentas bet kuriuo atveju to tikrai prašo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, atsiprašau, jis susidarė klaidingas įspūdis dėl to, kaip žiūri į Šengeno nuostatas Europos komisija. Aš manau, kad mes pastaruoju metu daug apie tai kalbame. Aš pabrėžiu ne kartą, kokios svarbios yra Šengeno nuostatos ir Šengeno erdvė visai Europos Sąjungai, kad svarbu tą erdvę stiprinti, o nesilpninti. Manau, kad Šengeno suspendavimo, bet kokie sustarimai yra neteisingi. Su Prancūzija, Italija ir Danija diskutuojame apie tai. Mes aiškinamės, ką, kas yra siūloma daryti, kas turėtų būti padaryta, kad Šengeno erdvė galėtų būti išlaikyta. Mes taip pat žiūrime, kaip galime sustiprinti Šengeno vertinimo, kaip užtikrinti, kad dabartinė e, sistema būtų pagerinta, nes ji nėra dabar labai gera turime pasižiūrėti, kas darome ES lygių ir kaip į tai labiau įtraukti Europos parlamentą. Mes turime priemonių savo dispozicijoje, mums reikia valstybių narių pagalbos, mes rengiame gairias ir stengiamės išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis šengeno nuostatos gali būti sustabdytos. Aš manau, kad privalus užtikrinti, kad mes siekiame stiprinti Šengeno erdvę ir čia siekiame didesnių europinių įsipareigojimų. Dublino dokumentas be abejo su tuo yra susijęs, tačiau tai yra tik proceso dalis, darybų dėl viso dokumento paketo dalis. Europos parlamentas dėl to, to diskutuos su taryba, Europos komisija pasiūlė į Dublino dokumentą įtraukti nuostatą dėl pirmosios prieglopščio šalies, bet taip pat numatyti ir taip vadinamą neįlinio mechanizmo taikymą. Tai yra klausimai, kurie yra labai kontroversiški, vienos valstybės remia tokio mechanizmo taikymą, kitosgi priešingai. Tai bus sunkiausios dokumento dalys, dėl kurio visame prieglopščio pakete, dėl kurių teks dėrėtis. Graikijos problema yra suprantama, nes Graikija norėtų, kad atsirastų bendra prieglopščio sistema ir kad imigracijos naštą lintųsi visi polygiai. Tam reikės tęsti reformų planus. E, Graikija yra parengusi veiksmų planą, jį paremė Europos e, komisija, jį paremė valstybės narės. Mes žinome, kad tai yra didžiulių investicijų reikalaujantis dalykai, nes reikia e, turėti reikiamą sistemą, kvalifikuotų žmonės, reikia numatyti, e, kad tie žmonės būtų nuolatos mokomi. Visa tai turi vykti paraleliai su dėrybų e, reikalais dėl prieglopščio paketo. Ačiū. Dėkoju komisarė už jūsų atsakymus. Dabar pereisime prie kitų klausimų ir jie bus skirti komisarui Andorui. Ponas dar vien galės teikti klausimus. Mes žinome, kad prie kai kurių klausimų mes taip ir neprieisime, nes pritruks laiko, kolegos tai žino. Taigi 13 klausimas, kurį pateikė Frederik Darden. E, Europos pristaikymo prie globalizacijos padinių fondo ateitis. Prašom atsakyti, ponė Andorai. Honorable members, Gerbiami Europos parlamento nariai, džiaugiuosi matydamas, kad jūs atkreipite dėmesį į šį fondą, jo problemas ir jo ateitį. Komisija ketina teikti siūlymą dėl taisyklių, kuriams esant galima būtų pasitelkti šio fondo lėšas. Per pastaruosius mėnesius komisija vykdė konsultacijas dėl šio fondo, dėl šio fondo panaudojimo galimybių mums. E, buvo labai svarbus, puikus parlamento pranešimas, mes jau pasinaudojame, mes, pranešimas buvo priimtas prieš mėnesį. Mes turime patirties dirbdami su šiuo fondu, vyko konsultacijos ir mes turime pasakyti, jog turime vilties, kad šio fondo panaudojimas ypač pagerės po 2013 metų. Galėsime išspręsti dvi problemas, įdėkę naują mechanizmą šio fondo finansavimo. Pirmiausia, problema yra laikas. Valstybė narė sugaišta nemažai laiko, kol sulaukia finansavimo šio fondo. Antras dalykas yra paraiškų vertinimas. Komisija norėtų supaprastinti informavimo procedūrą ir supaprastinti tą informaciją, kurią turi pateikti valstybės narės, kad finansavimą galėtų gauti lengviau. Taip pat reikia, kad biudžeto abivi kompetentingos institucijos patvirtintų tokio finansavimo skirimą. Kai kurios valstybės narės e, ne, ne visai palankiai žiūri finansavimo skirimą darbo vietų kūrimo ir švietimo sistemos reformai. Finansavimo galimybės didėjo šiais pastaraisiais metais, o dab, ir poreikis e, finansavimo didėjo. Dėl to tampa vis sunkiau tuos egzistuojančius poreikius patenkinti ir tai yra problema. Komisija 11 metais patvirtino tam tikras nuostatas ir e, teko konstatuoti, kad finansavimas, finansavimo dėja trūksta ir kad ne visus poreikius bus galima atsiliepti. Taigi mes turime rasti sprendimus, turime rasti šių problemų sprendimus ir rasti tokį mechanizmą, kuris padės finansuoti tinkamai šį fondą, kad būtų galima pasiekti iškeltų tikslų. Yra keletas pateiktų siūlymų. Pavyzdžiui, fondas fondas galėtų turėti savo nuosavą biudžetą. Komisija dar nėra apsisprendusi dėl to, kaip šios klausimus spręsti geriausiai, tačiau ketinama rudenį teikti pasiūlymą dėl Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo ateities. Ir dabar norėčiau užgirsti jūsų siūlymus. Dėkuoju. You, Now, got... Ačiū komisarė. Dabar Turiu tris papildomus klausimus. Pirmiausiai, ponia Berns. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia e, komisijos nariai, ponia e, Dardinai. Dėkuoju Jums už atsakymus ir mes e, palaikome visas iniciatyvas, kurios padeda pagreitinti procedūrą, kuomet yra padedama darbuotojams, kurie nukentėjo nuo globalizacijos ar nuo krizės. Uh, ir yra dėl to atleidžiami iš darbo. Bet norime atkreipti sudėmėsi į du sunkumus. Pirmas iš jų yra tas, jog e, paramos aspektas turi būti prioritetas. Mes priešinamės tą idėją, jog globalizacijos padarinių fondas bus tik viena iš įvairių priemonių, pavyzdžiui, prie sanglaudos e, priemonės. Ir e, tuomet vis dėlto e, nebus situacija tokia, jog nebus atsižvelgiama į šito instrumento specifiką. Mes taip pat norėtume, kad šis fondas būtų administruojamas atsižvelgiant į konkurenciją ir į pramonės politiką. Panas Huntis. στις αρχές του χρόνου σε σχετική ερώτηση αν η Ελλάδα έχει καταθέσει. Dėkuoju. Dėl klausimo, ar Graikija pateikė prašymą, kad e, būtų pasinaudota globalizacijos padarinių, pristatymo prie globalizacijos padarinių fondų, tai turiu pasakyti, jog e, tiksliau pateiksiu klausimą savo ruštu. Ar mano valstybė pateikė pasinaudojimą šituo fondu prašymą? Jeigu jūs turite tokios informacijos, tai galbūt galite pasakyti, ar tas prašymas buvo patenkintas, o jeigu ne, tai tuomet galbūt jūs galite paaiškinti, kodėl Graikija nepatikė tokį prašymą. Pirmininkė, turiu dar vieną klausimą komisarui, kuris gal neslauks savo eilės. Ir čia kalbam apie galimą globalizacijos fondą ir su socialinio fondo sulėjimą. Iš tikrųjų, jeigu būtų kalbama apie tokį sujungimą, tai ar tikitės asignavimų didinimo socialiniam fondui? Na ir gal galėdamas mano klausimas ir sės su laiko grafiku. Jūs kalbėjote, kad komisija turi problemų su biudžeto institucijomis. Kaip dėl valstybių narių uh, padrasnimu, kai tik tai e, pateikė prašymus dėl šių priemonių globalizacijos fondo GAF e, taikymo, kad jos pačios imtųsi priemonių ir pradėtų tam tikras išmokas jau pačios nelaukdamos komisijos sprendimo, kad darbuotojams netektų laukti, kol fondo, šito fondo lėšas pasieks juos. Pirminkė, gerbim parlamentarai, Aš tikiuosi, kad čia diskusijoje buvo dar kada patvirtinta, patvirtinti komisijos tikslai. E, jog kitoje finansinėje perspektyvoje EGF neišnyktų, o taptų veikiau kaip tik stipresniu ir veiksmingesniu instrumentu, galinčiu pagelbėti e, darbą pradusiems darbuotojams mūsų poziciją sustiprina ir tai, kad e, per e, būsimąjį finansinį laikotarpį daugelį valstybių narių teks toliau spręsti fiskalinės konsolidacijos problemas ir kartais iš tikrųjų e, joms labai naudinga žinoti, kad yra greita, stipri finansinės pagalbos priemonė, kuri gali padėti palengvinti patį tų, kurie staiga prarado darbą. Be abejo, kaip jau sakiau, esam tam tikrų neatsakytų klausimų. Uh, E, pavyzdžiui, koks e, e, socialinio fondo ir EGF santykis. Kaip žinote, socialinis fondas turi atskirą valdymo sistemą ir šio metinio bent jau socialinio fondo valdymo sistema netitinka EGF spęstinų klausimų. Taigi šis klausimas, valdymo klausimas bus ateityje labai svarbus ir jisai apspręs tai, kokie galtiniai mechanizmai bus patvirtinti. Aš nekalbu dabar nei apie tam tikras pavadės, nei apie kažkokią tai būtinybę mm, sukurti atskirą fondą arba būtinybę e, e, akcentuoti proceso spartą. Net ir dabar, o ateitie taip pat tikriausiai įvairios valstybės narės um, e, ras galimybių finansuoti programas, kurios galėtų būti finansuojamas ir per socialinį fondą, ir per EGF. E, ir jos naudosis tą manevravimo laisvę. Tačiau labai svarbu, kad EGF kaip priemonė apskritai būtų prieinama, neišnyktų, e, jie galėtų pasinaudoti visos valstybės narės, jeigu staiga uh, prireiktų sureaguoti į kažkokias tai užimtumo krizės. E, Antrasis klausimas e, bus jis tuo, jog labai sunku yra apibrėžtos e, galimumo arba tikties kriterijus pagal dabartinės teisinės normas. Čia iš tikrųjų yra spraga, kurią mes dabar mėginame užpildyti, norime nešti daugiau aiškumo. Tačiau turiu pasakyti, kad šiuo metu mes paprasčiausiai siekiame išplėsti laikiną reglamentą, ar pratęs tiksliau laikiną reglamento galiojimą laiką iki šios finansinės perspektyvos pabaigos. Čia turiu minėti tas taisyklės, kurios buvo įvestos e, reaguojant į krizę ir siekiant padaryti EGF veiksmingesniu, kovojant su krizės padariniais ir grįžti jų pasiekmes darbininkams. Taigi tiek ačiū. Labai ačiū. Dabar pernam prie 14 klausimo, kurį pateikė panašuntis dėl kolektyvinių darbo sutarčių tvarkos. Atsiprašau, ponas Selwood. E, kokiu klausimus norite pasakyti, ponė Pininkė? Gal galėtumėte pasakyti, kiek dar klausimų bus atsakyta šioje dalyje? Aš sakiau, kad mes turime maždaug 20 minučių skirtų kiekvienam komisarui prieš jums pasirodant. Taigi panašu, kad e, pasieksime galbūt 15 ponios Blinkevičiūtės klausimą, tačiau iki jūsų vargu ar beprieisime. E, taigi dabar, e, komisarė, 14 klausimas. Pirmininkė, gerbimi parlamentarai, komisija pripažįsta, kad Graikijos krizė iš tikrųjų atnešė dėlių socialinių kaštų tam tikroms gyventojų dalims, tam tikriems gyventojų sluoksniams, tačiau uh, Tai pirmiausia buvo susijęs su finansiniu disbalansu, sumažėjusiu konkurencingumu ir e, būtent šias problemas dabar mėginama įspręsti. Kai kurie, e, kai kas teigia, kad e, kadangi buvo, apie tai buvo kalbama memorandume, tai mm, Graikija ne, nepatiria to solidarumo, kuris deklaruojamas reformas ES. Tačiau aš to nesutinku. Aš manau, kad memorandumas, e, memorandumui pritarė, tiesą sakant, ir Graikijos vyriausybė, ir Graikijos parlamentas. Taigi, iš tikrųjų buvo laikomas subsidarumo principą. E, žmogaus pagrindinių teisų hartija taip pat palaiko mano nuomonę. E, pagal ES teisę bei nacionalinę teisę E, darbuotojai ir darbininkai turi teisę vesti darybas ir sudaryti kolektyvinės sutartis įvairiuose lygmenyse. Ir esant e, interesų konfliktui, jie gali imtis pat kolektyvinių priemonių, įskaitant streikus, gindant, gindami savo teisės. Tačiau 51-asis Hartijos straipsnis teigia, jog e, šios nuostatos taikomos institucijoms es agentūroms ir panašiai, pilnai išlaikant subsidarumo principą, o taip pat valstybėm narėm tik tai tuo atveju, kada jos įgyvendina ES teisę. Taigi nėra kažkokių konkrečių ES teisės aktų, kurie reglamentuotų, kokios kolektyvinės sutartis e, yra viršesnės už kokias, jeigu jos yra sudaromas įvairios lygmenyse, arba dėl galimybės išplėsti arba pratesti tam tikras šakinės kolektyvinės sutartis e, per valstybės intervenciją. E, taigi dauguma šių dalykų šimtai priklauso nacionalinės teisės prerogatyvai ir kalbant apie Graikiją, vėlgi pirmiausia, Graikija būtent vadovaudamas savo įstatymais ir galbūt sutartimis su tarptinė darbo organizacija e, turėtų spręstis problemas. Taigi, gerbimi parlamentarai, labai tikiuosi, kad man pavyko atsakyti į užduotus klausimus. Taip pat e, e, Aš noriu pasakyti, kad tos priemonės, kuris numatytos memorandume, yra gyvybiškai svarbas, jeigu norime, kad Graikija išbristų iš krizės. E, ir e, manau, kad tai sklaidys tos nuogastavimus, kuriuos kai kurie iš jūsų išsakėte dėl subsidirumo principo pažydimo. Ačiū, panas Čiuntis. Papildomas klausimas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pane komisijos nariai, man labai gaila, jog jūsų atsakymas uh, ir vėl nebuvo labai aiškus, nes e, kuomet aš raštu pateikiu klausimus, jūs e, visą laiką panašiai juos atsakote. Jeigu komisija mano, kad kolektyvinės darbo sutartys yra nacionalinio ligmens klausimas, tai tuomet galbūt jūs pažiūrėjote savo vaidmenį sutarčių e, kontekste, nes jūs prašote, kad kolektyvinės darbo sutartys būtų panaikintos. Beje, Europos profsąjungos taip pat visiškai kitaip aiškina E, šį klausimą. Nes kas prašo, kad kolektyvinės darbo sutartys būtų panaikintos, juk jūs to prašote. Taip pat e, donorai to prašo, bei e, tarptautiniai fondai. Aš norėčiau aiškaus atsakymo į mano pateiktą klausimą. Komisaras Sandor. Instituciniuose susitarimuose įvairiuose, su įvairiomis valstybėmis narėmis šios skubos situacijos. buvo tvarkomos pagal atitinkamas politikas, kurias pasiūlo Tartautinis valiutos fondas, Europos investicijų fondas ir kitos finansinės institucijos. Kai kuriuos klausimus teko iškelti pagal vadinamąjį Europlius susitarimą. Vyko diskusijos dėl sąsajų tarp socialinio dialogo ir ekonominės valdysenos. E, tos diskusijos vyko su socialiniais partneriais, įskaitant ETUK, Europos profesinės sąjungos, profesinės sąjungos federacijos atstovus. Aš ėmiausi iniciatyvos būtent dėl to surenkti konferenciją šiuo klausimu. Ten dalyvaus socialiniai partneriai, dalyvaus suinteresuotų ES institucijų atstovai. Rugsėjo mėnesį ši konferencija turėtų įvykti. Dėkoju. Na ir paskutinis klausimas. Ponui Andor yra 15 klausimas, kurį pateikė ponia Blinkevičiūtė. Gal ponas komisaras galėtų trumpai atsakyti ir tuomet būtų galima pateikti trumpą papildomą klausimą. 15 klausimas, ponė komisarė. Pone pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš svarbiausių, pats svarbiausias Europos Sąjungos principas prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas bei laisvas darbuotojų judėjimas yra tie ramščiai, kuriais remiasi Europos Sąjunga. 15 pastarųjų metų tai buvo svarbiausia. Socialinė dimencija čia yra labai svarbus dalykas. Tai taip pat uh, skatina kultūrinę įvairovę, keitimasis profesinė patirtimi ir panašiai. ES teisės nuostatos dėl laisvo darbuotojų judėjimo suteikia galimybę ES piliečiams darbo tikslais laisvai judėti ES, jiems patiems ir jų šeimų nariams. Kaip žinia, nuo 11 metų gegužės pirmos e, atsirado pasikeitimų, baigėsi e, judėjimo apribojimas aštuonioms valstybėms narėms, kurios 2004-aisiais prisijungė prie ES ir dabar jos, jų piliečiai gali laisvai judėti darbo reikmėmis ES. Buvo numatytos e, pereinamosios nuostatos Rumunijai ir Bulgarijai ir jos taip pat baigėsi 11 metais. Svarbu, kad žmonės galėtų laisvai judėti ES, dirbti ten, kurie pasirenka, tai žmonėms suteikia papildomų galimybių ieškoti darbo, tai taip pat yra geras ekonomikos skatinimo variklis. Laisvas judėjimas darbuotojams yra labai svarbus dalykas Europos komisijai. Džiugu pateikti savo iniciatyvos pranešimą dėl judumo skatinimo ES vidaus rinkoje. Europos parlamento komitetai pareiškė savo susidomėjimą šituo, šią iniciatyvą. Daugiausia ES piliečiai, nepaisant tų e, laisvo judėjimo nuostatų, vis tik pasirenka galimybę dirbti savo šalyje. Monti pranešime kuris buvo priimtas gegužės mėnesį 2010 metais, yra kalbama apie vieningos rinkos strategiją. Ten yra kalbama apie tai, kad laisvas judėjimas ir to principo laisvo judėjimo dėgymas yra ES didžiulė sėkmė. Tai padeda kurti tvirtesnę bendrą vieningą rinką. Svarbu, kad būtų efektyviai taikomi laisvo darbuotojų judėjimo principai. ES teisės nuostatos numato šią galimybę ir e, taip pat labai naudingus yra nuostatos, kurios draudžia darbuotojų diskriminavimą remintis jų tautybę. Ir stengiamasi užtikrinant laisvą judėjimą taip pat tinkamai apginti darbuotojų teisės. ES nuolatos vertina valstybių narių teisės aktus laisvo darbuotojų judėjimo srityje. Aš Reglamente 16.12.68 taip pat kalbama apie laisvą darbuotojų judėjimą ir apie tai, kad yra būtina šį reglamentą pagerinti. Tai ketinama daryti 12 metais. E, tas pagerintas reglamentas turėtų reikšmingai prisidėti prie darbuotojų judėjimo gerinimo, tai taip pat turėtų padėti spręsti šioje srityje kylančias problemas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Brilkevičiūtė, papildomas klausimas. Gal galėtumėt per pusę minutės, o atsakymas irgi turėtų būti kuo trumpesnis. Please. E, ačiū labai komisarė už Jūsų atsakymą. Iš tikrųjų lauksim ateinančiais metais komisijos e, pateikto pataisyto reglamento. Tačiau aš noriu Jūsų dar e, išgirsti Jūsų nuomonę. Ar komisija nereikėtų vertinti ne tik teigiamų laisvo darbuotojų judėjimo pasekmių bet ir neigiamų laisvo darbuotojų judėjimo pasekmių. pavyzdžiui iš kai kurių europos sąjungos šalių išvyko labai daug darbuotojų kvalifikuotų gerai parengtų į kurias valstybės narės daug investavo išvyko į kitas europos sąjungos šalis ar nemanote kad reikėtų įsteigti tam tikrą fondą iš kurio galėtumėm kompensuoti solidariai tuos praradimus tom valstybėm narėm iš kurių išvyko parengti kvalifikuoti darbuotojai? <laughs> Atsakymas turėtų būti taip arba ne. Pone pirmininkė. Klausimas įdomus. Vyksta diskusijos pastaruo metu šiais klausimais. Aš nu, nuo gegužės pirmosios aptarniau su Višegrado valstybių narių atsakingais ministrai šios klausimus. Ir mes tyrinėjome tokią galimybę kaip reikėtų sumažinti tą įtampą ar tam tikrą spaudimą, kuris atsirado dėl to laisvo judėjimo darbuotojų. Nes kol kas matome, kad judėjimas darbuotojų vyksta vieną kryptim. Taigi tendencijos yra aiškios, jos yra matomos. Vyriausybės turėtų parengti teisingas strategijas susijusias su karjeros galimybėmis žmonėms, su jų mokymu Tai turėtų būti tinkamos strategijos. Pavyzdžiui, medicinos srityje ypatingai ši problema yra aktuali. Ir aš manau, kad mes ir toliau turėtume stebėti, kaip vystosi situacija šioje srityje ir e, stebėsna vyksta jau dabar ir tuomet galėsime nuspręsti, ką galima būtų čia padaryti. Dėkoju ponui Andorui. Ir dabar pereisime prie 19 klausimo, kur kalbama be kita ko apie regionių ir sanglus fondų lėšų perskirstimą. Klausimas ponui Han, prašom. Dėkuoju, panė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Dėkuoju už pateiktą klausimą. Aš manau, jog turime iš karto pasakyti, jog kad 2007-2013 metų laikotarpiui vyko maždaug 400 programų ir uh, lėšos jau yra skirtos tiek regioninių, tiek nacionalinių lygmenių ir sudaryti susitarimai Dėl to e, proceso pradžioje yra nusprendžiama dėl, e, priimas sprendimas dėl programų valstybėse narėse ir tuo pat metu yra e, apibrėžiami asignavimai, nustatomi asignavimai, atsižvelgiant į bendrą fondo administravimą ir valstybės narės arba e, regionai yra atsakingi už programų įgyvendinimą vietose. Jie taip pat yra atsakingi už projektų biudžetus bei už kontrolę, bent jau pirmojų lygmenių. Laikotarpio pradžioje jau buvo iškilęs klausimas dėl energetinio veiksmingumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių tai yra regioninio ligmens prioritetas, regioninės politikos prioritetas. Šie aspektai yra e, įtvirtinti 400 programų, jos yra atsižvelgta. Ir biudžetas yra 9,2 milijardų eurų. Tai yra lėšos, kurios yra skirtos atsinaujinančiai energijai, atsinaujinančiams energijos šaltiniams, kad e, būtų pagerintas energetinis veiksmingumas. Ir e, mes, be kita ko, e, remdamėsi tarybos išvadomis 2009 metų, užtikrinome, kad iki 4 procentų regioninių sąjungos fondų regioninės plėtros fondų būtų skirta atsinaujinančiams, atsinaujinančiams energijos šaltiniams. Daugelis valstybių narių pasinaudojo galimybėmis šioje srityje, tačiau turiu pasakyti, kad, e, kad Prancūzija, pavyzdžiui, yra tikrai sėkmės pavyzdys šitame kontekste. Dėkuoju, ponas Martin. Pone komisijos nary, aš norėčiau pateikti tokį klausimą. Ar komisija yra pasirengus perskirtyti mažiausiai 10 procentų dabar kas met regioniniams ir sangaldos fondams numatytų 51 milijardo eurų pradiniam naujų elektros tinklo nuošinio energijos išteklių srityje finansavimui. Jūs e, sakote, jog čia svarbu nusiųsti signalą, pasakyti, jog taip, mes suprantame, atsižvelgiame į Fukushimas e, patirtį ir uh, Rimtai žiūrime į 2020 e, tikslus, siekime įtvirtinti energetinį veiksmingumą. Jūs e, taip pat be bejonės turite patirties šioje srityje, reikia elektros tinklų, be jokios abejonės, bet ar jūs esate pasirengę e, įsipareigoti, jog tas pradinis finansavimas bus užtikrintas, ne jūsų pirmtakai buvo prieimę sprendimą to klausimu? Pone parlamento nary, aš labai atidžiai perskaičiau jūsų klausimą ir todėl pateikiau aišku atsakymą, remdamasis tomis taisyklėmis, kurios yra taikomas regioninės politikos rytyje. O būtent, kad e, su valstybėmis narėmis buvo sudarytos e, sutartys ir tos sutartys numato, jog nei komisija, nei regionai negali keisti sutarties e, sąlygų Aš asmeniškai labai norėčiau, kad tos lėšos, kurias galime naudoti šiandien, būtų e, panaudotos tinkamai ir aš e, visose forumuose tai e, sakau, aš noriu, kad e, tos lėšos būtų jau dabar naudojamos ir manau, kad e, kito laiko tarpio metu tai bus užtikrinta ir kad bus siekiama Europą 2020 e, tikslų ir manau, kad e, turėsime didesnį biudžetą šiai sryčiai regioninės politikos kontekste. Mes e, ketiname skatinti investicijas į transeuropinius e, energetikos tinklus ir jeigu regionai galės pasinaudoti tomis lėšomis, mes turėsime galimybę daryti pažangą, mes pageidaujame, kad e, tai būtų, tai svarbu strateginiu požiūriu, tačiau kaip komisija mes vienašališkai negalime keisti sustarimų. Dėkoju. Ponios Jensen klausimas tikslų įgyvendinimas struktūrinių fondų mokėjimų srityje. Pone komisijos nariai, žodis jums. Dėkoju už pateiktą klausimą. Kai dėl lėšų įsisavinimo gebėjimų ir jų vertinimo, skiriant kitus papildomus, e, kitas papildomas lėšas, aš norėčiau jums nurodyti vadinamojo capping taisyklę. Egzistuoja tokia taisyklė, pagal kurią lėšos yra paskirstomos dalimis ir skiriama lėšų dalis priklauso nuo šalies BVP. Taip yra skirstomos struktūrinių fondų lėšų. Metinė suma negali viršyti tos nu, numatytos ribos. Būsimuoju laikotarpiu mes dar uh, svarstysime, ar tie apribojimai numatyti yra pagristi, ar reikia sugalvoti kažką naujo. Svarbu, kad šalis ir regionai gaunantis lėšas gebėtų juos įsisavinti. Norėčiau priminti Jums penktąjį sanglaudos fondą, penktąjį pranešimą dėl sanglaudos fondo. Ten yra pasakyta, kad mes turime labiau atsižvelgti į programų kokybę ir kokybišką jų įgyvendinimą. Mes tą ketiname daryti ir toliau. E, priimsime visą eilę skatinimo priemonių. Po 2014 metų komisija teiks pasiūlymų šią linkmę. Kai dėl klaidų procento. Kalbėjau apie metodikos problemas vertinant daugiametes programas. Pusė ES biudžeto apima tuos kreditus, kurie turėtų būti daugiamečiai. Svarbu kiekvienu atveju atsižvelgti į biudžeto vykdymą, tačiau čia galima išvelgti, e, kokia yra padėtis tik tam tikrais konkrečiais metais. Iš čia ir ta metodo, vertinimo metodo problema, kurią aš ką tik minėjau kadangi vykdant regioninę politiką yra numatytas maždaug trijų lygių auditas, paskui dar auditorumai tarė savo žodį ir klaidų vis tik pasitaiko nemažai. Bėgant laikui klaidų skaičius mažėja, nes dėl to kelių lygių audito jos būna ištaisomos. Pone Hubner pradėjo veiksmų programą šioje srityje ir jau šiandien galima pamatyti, kad jos siūlymai buvo labai efektyvūs. Viena iš tų priemonių buvo tokia. Generalinis direktoratas gali maždaug šešiams mėnesiams sustabdyti finansavimą tuo atveju, jeigu pastebima kokiu nors reikšmingų problemų. Daugiau negu 50 kartų prieš dviejus metus buvo pasinaudota šią priemonę ir paskui tuos apribojimus buvo galima panaud, panaikinti ir tęsti finansavimą. Ir paskui buvo pastebėta, kad tos problemos nebesikartoja, dėl kurių mokymai būna sustabdomi. Regioninė politika yra tas rytis, kai yra parengiamas tam tikras pagrindas programų gyvendinimui, o paskui turime žvelgti, kokios yra realios problemos, kokie sunkumai, kokie iškylantis klausimai, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje ar panašiai. Dėl viešųjų pirkimų taip pat vyko diskusijos ir vyksta diskusijos su šarimis ir regionais. 70 procentų klaidų ir yra susijusios būtent su viešųjų pirkimų sritimi. Nusprendėme supaprasinti viešųjų pirkimų sistemą, kas padės išvengti ir klaidų. Stengiamės teikti siūlymus, dirbti, kad problemos šios rytį būtų išspręstos. Dėkui. Papildomas klausimas, pane Jensen. Noriu padėkoti Sarhan už puikų atsakymą, kuris uh, byloja, jog e, šios problemos tikrai rimtai nagrinėjamos ir e, kad dėmesys jom nenuslūgo dėl ekonominės krizės, kadangi kiekviena valstybėm paprasčiausiai nebeatsirado galimybių rasti kofinansavimo lėšų. Kita vertus, jeigu mes kalbame apie būsimą finansinę perspektyvą, mm, kalbame apie bendrai finansų planavimą ar struktūrinis fondas iš tikrųjų E, reiškia regiono raidą, vystimą, ar matome apčiopiami rezultatai. Taigi gal komisija ketina kažkaip tai e, griežtinti galtinius vystimo tikslus, ne tik tai projektų reikalavimus, bet apskritai, kad tie projektai duotų apčiopiamų rezultatų ir tikras e, vystimasis būtų matomas vietose. E, na, mes siekiame tokio tikslo busimajam programiniam laikotarpiu. Tai yra, kad e, būtų taikoma strateginė politika, kuri būtų pritaikyta prie Europos strategijos 2020 metam. Tai yra esama tam tikrų centrinių tikslų, esama prioritetų. Ir šie tikslai turėtų būti pritaikome, adaptuojame atskirų regionų poreikiams, taigi praktiškai regionams kyla uždavinys iš to vadinamojo meniu atsirinkti savo aktualius prioritetus, pasirinkti tai keletą tokių prioritetų, ypač jeigu mes kalbame apie konkurencingus regionus. Ir kita vertus, komisija turi iš savo pusės parengti objektyvių, realiai gyvendinamų ir kiekybiškai įvertintinų tikslų. E, toliau sudarinėjami investicijų ir partnerystės sutarimai tam, kad laikotarpio gale būtų galima iš tikrųjų pamatyti rezultato, tai yra, kad išsikelti tikslai buvo pasiekti arba galbūt netgi pasiekti su kaupu, jeigu, jeigu tikėsim optimistiškai scenarius. Uh, E, o jeigu kažko tai nepavyko gyvendinti, tada reikėtų analizuoti, kokios buvo problemos, kokios buvo priežastis, ar tai yra vietinės problemas, ar kažkas iš esmės yra įdingo. Ir ateityje e, planuojant tolesnį finansinį signavimą reikėtų be abejo pakoreguoti šis mechanizmus. Tai būtų kokybinis e, regionų politikos vystimas per būsimą finansinį laikotarpį. Kągi, ačiū, Vinkė, panas labai atrodo nėra, jo, jo nebėra salėje. Pastikau, aš turiu atsiprašyti, kadangi mm, jūsų klausimai praktiškai nebeliko laiko, taigi teks sulaukti atsakymų raštu. Mes įsėmėme savo laiko galimybės, noriu dar kartą padėkoti komisijos atstovams.